82. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Atsižvelgiame Silvestro, į Silvestro balsą, taigi priimta. 84. Kas už? Kelkite rankas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 83. Kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 83-asis balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 85. Kelkite rankas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 86. Sikerski, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 87. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 88. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 89 kas už, prieš susilaikė atmesta. Pasitikslinkime. 89 Nikolėskų pakeitimas, balsuoti pradedame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. 90. Kelkite rankas, kas už kas prieš, susilaikė atmesta. 91 kas už, prieš, susilaikė, sakyčiau, kad priimta. 92 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 93 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 94 kas už, prieš, susilaikė, atmesta atmesta. 95 kas už, prieš susilaikė atmesta. 96 Eilvold kas už, prieš susilaikė atmesta. 97 Silvestris kas už, prieš susilaikė priimta. Regis 98 kas už, prieš susilaikė priimta. 99 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 101 kas už, prieš, susilaikė priimta. 102 kas už, prieš, susilaikė priimta. 100 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 103 kas už, prieš, susilaikė priimta. 103 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 104. Kas už, prieš, susilaikė priimta, 105. Kas už, prieš, susilaikė atmesta, 106. Kas už, prieš, susilaikė priimta, 107. Ferėra. Kas už, prieš, susilaikė atmesta, 108. Kas už, prieš, susilaikė atmesta, 109, kas už prieš susilaikė atmesta, 110, kas už prieš susilaikė atmesta, 111, kas už prieš susilaikė atmesta, 112, kas už prieš susilaikė atmesta reiktų pasitikrinti. Elektroniniu būdu balsuojame už 112. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 113. Baračių. Kelkite rankas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 114. Alvės, kas už prieš elektroniniu būdu. Pasitikrinkime 114 pakeitimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 114. Priimtas, patvirtintas. 115. Kelkit rankas, kas už, kas prieš susilaikė Atmesta 116 už prieš susilaikė priimta. 118 už prieš susilaikė atmesta. 117 kas už prieš susilaikė priimta. 119 kas už Pirmininkas atsiprašo. 119 ir 120 įsikerskis atsiemė, tai balsuojame 121, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar eikime į konstatuojamasias dalis, ketvirtoji, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, penktoji konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštoji, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Septintoji, už, prieš, susilaikė atmesta. Aštuntoji, už, prieš, susilaikė atmesta. Dešimtoji, už, prieš, susilaikė atmesta Atmesta 11 už prieš susilaikė atmesta. Devintoji, kas už prieš, ko gero priimta. Dvyliktoji, kas už prieš susilaikė priimta. 13 už prieš susilaikė priimta, 14 už prieš susilaikė priimta, 15 konstatuojama dalis už prieš susilaikė priimta, 16 už prieš susilaikė priimta, 17 Ne, jinai išbraukta. Balsuojame už 17, kas už, prieš, susilaikė, atmet. Aštuoniolikta konstatuojama dalis, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 18 konstatuojamoji dalis, balsuojame elektroniniu būdu, balsavimą pradedame, balsuoti baigiame, priimta, 18 konstatuojama dalis patvirtinta, 20 -oji. kelkite rankas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 19 už, prieš, Dėl 19-osios nebalsuojame, sako pirmininkas. 21-oji. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 22-oji. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 23-oji. Už, prieš, susilaikė atmesta. 23 Patvirtinta, atsiprašau, sako pirmininkas, patvirtinta 25, kas už prieš susilaiko priimta. 24, kas už prieš susilaiko priimta. 26, kas už prieš priimta. 27, ne, atsiprašo, pirmininkas 29, kas už prieš prieš susilaiko atmesta. 28. Kas už prieš susilaiko priimta. 31. Kas už prieš susilaiko atmesta. 30. Kas už prieš susilaiko priimta. 32. Kas už prieš susilaiko priimta. 33. Kas už prieš susilaiko priimta. 34. Kas už prieš susilaiko priimta. 36. Kas už prieš susilaiko. Reikia pasitikslinti. Elektroniniu būdu balsuokime dėl 36. konstatuojamosios dalies. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 35. Už prieš susilaiko priimta. 37. Kas už prieš susilaiko atmesta. 40. Kas už prieš susilaiko atmesta. 38. Kas už prieš susilaiko priimta, ko gero, keista. Socialdemokratai balsuoja prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. 38 konstatuojamoji dalis. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 38. 38 preambolė. Tvirtiname. Trisdešimt devinta, kas už prieš susilaikė atmesta, keturiasdešimt antra, kas už prieš susilaikė atmesta, keturiasdešimt trečia, kas už prieš susilaikė atmesta, 44 kas už prieš susilaikė atmesta, 45 kas už prieš susilaikė atmesta, 47 kas už prieš susilaikė atmesta. Keturiasdešimt šeštoji, kas už prieš susilaikė atmesta, keturiasdešimt aštuntoji, kas už prieš susilaikė atmesta, 49 kas už prieš susilaikė atmesta, 50 kas už prieš susilaikė priimta, 51 kas už prieš susilaikė priimta, 52 kas už prieš susilaikė priimta, 53 53 konstatuojama dalis, kas už prieš susilaikė priimta Atmesta 54. Kas už prieš susilaikė. Atmesta 55. Kas už prieš susilaikė primta. Dabar turime balsuoti dėl visos rezoliucijos. Balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto. Balsuoti baigiame. 22 už, 2 prieš, 4 susilaikė. Sveikinu poną Sikerski, mūsų vicepirmininką. Kaip sakiau, iš pradžių penktąjį darbo tvarkės punktą nukeliame tolyn. Sausio mėnesį jį nagrinėsime, o dabar pereikime prie šeštojo darbo tvarkės punkto. Allora, colleghi, punto 6 è un punto molto importante. Kolegos, e, šeštas darbo tvarkės klausimas, labai svarbus, tai informavimas apie žemės ūkio produktus ir jų propagavimo priemonės vidaus rinkoje ir šiuose šalise, labai svarbus klausimas, kalbėsiu apie pasiūlymą, kurį Europos komisija pateikė kaip naują politikos priemonę kad ES galėtų konkuruoti su JAV, kuri yra pirmoji pasaulyje pagal žemės ūkio produktų importą, eksportą. Čia galime konkuruoti, bet propagamos rytyje atsiliekame. Galbūt pamenate, praeitą savaitę Strasbūrė buvo padarytas e, pristatymas. Jį padarė ponas. E, e, Čiaulašas, buvo pirmą kartą apsikeista nuomonėm šio konkrečio klausimo, na, o šiandien siūlyčiau tęsti kalbą Ir iš karto žodį suteiksiu poniai Ester Herans Garcijai, pranešėjai. Ester žodis jum, po to tęsime bendrasias diskusijas. Ačiū pirmininkė. Na, šiandien turėsime daugiau laiko negu praeitą pirmadienį. Tai aišku, būtų galima paklausti komisijos nario Čiološo apie šį pasiūlymą, nes čia norima pagerinti ES produktų situaciją e, vidaus rinko, rinkoje. Ir šiame komitete e, kalbėjome apie tai visą šią kadenciją. Aišku, siekiame užtikrinti ne tik tai savo e, produktams geresnę padėtį ten tik tai ES rinkose, bet ir kitur. Ir dabar ES ūkininkams kyla vis daugiau sunkumų konkuruoti su produktais iš kitų šalių. Taigi tos priemonės yra reikalingesnės negu bet kada anksčiau. Komisija be abejo tai supranta, įsiklausę į mūsų komiteto prašymus ir jau kelis metus komisija rengia šitą pasiūlymą. Informavimo ir propagavimo kampanijos būtų naudingos, manau, kilus krizėm, krentant kainom ar, ar kilus lygų epidemijom. Prisiminkime um, prai, um, nesenai vykusi skandalą su ekoliu bakterijom. Tad uh, iš tiesų informavimo priemonėm e, turėtumėm naudotis kur kas lankščiau negu kad matėme prieš metus. Vienintelis dalykas, dėl ko galėtumėm apgailę stauti, tai kad, kad mūsų BŽUP nebuvo numatytas toks produktų propagavimas prieš kelias metus. Na, Pasiūlymą, aišku, galima tobulinti, bet e, jį palankiai vertino atitinkami sektoriai, atsižvelgiant į kontekstą. Dabar atrodo, e, komisija yra nusprendusi remti žemės ūkio produktų e, kampaniją skirtas informavimui ir propagavimui. Todėl komisija padidino finansavimą skirtą tokiam kompanijom. 2013 e, metais e, numatytas 16 milijonų biudžetas, o 20-aisiais bus netgi 20 milijonų. Taigi iki šiol nebuvo galima reklamuoti e, produktų pagal galiojančius reikalavimus, dabar bus galima reklamuoti, informuoti ir apie kilmę, ir apie prekės ženklus. Ir kadangi na, to nebuvo, ūkininkai negalėjo to pasinaudoti. Taigi, jeigu kalbotumėm apie prekė ženklų stiprinimą, gal yra tam tikrų trūkumų, tačiau atlikus galtinę analizę, dabar matome, kad e, iš to laimės ne tik tai ūkiai, ne tik tai konkrečios bendrovės, kurios gamina tokius produktus, bet e, iš to laimės ir visas e, sektorius. Turiu galvoje filmus, kurios suteiks tai, kad bus žinom, žinomi pavadinimai, prekės ženklai bus remiami Europos Sąjungoje. Žinoma, šitas pasiūlymas jau nemažas žingsnis į priekį, tačiau galbūt komisija galėtų mums plačiau paaiškinti, kaip ketina padaryti, kad prekės ženklai ir kilmė būtų labiau matoma e, propagavimo informavimo kampanijų metu, nes aišku, būtų, būtų gerai, kad ir sektorius tai išgirstų, kolegos tai išgirstų. Uh, Na, aišku, būtų naivu manyti, kad konkurencijos e, e, įstatymus atsvers šitas pasiūlymas. Aišku, e, per konkurencijos politiką tai reikėtų daryti kažkaip tik kitaip, reikės daryti daugiau, kadangi vyksta uh, prekybos sustarimų dėrybos su kitom šalim, kaip JAV, Kanada arba Mirkosūro šalis. Taigi e, visos šitos prekybinės e, dėrybos e, reiškia, kad Europos produktų remimas tose šalise bus labai svarbus, turiu galvoje, žemės ūkio produktų sektorių. Šių informavimas, propagavimas labai svarbus yra, nes turime informuoti vartotojus apie europinių produktų ypatumus, kad juos būtų galima diferencijuoti nuo produktų iš trečiųjų šalių. Aišku, negalima diskriminuoti kitų produktų, bet galime informuoti vartotojus apie tai, ką gamintojai daro ir kokios įtakos tai turi jų sveikatai kokios įtakos tai turi produktams, kurias vartotojai vartoja. Ir to, tuo būdu bus galima didinti Europos produktų konkurencingumą, jeigu vartotojai bus informuoti apie visą tai, kas yra daroma produktų kokybės, saugumo srityje, kas daroma saugojant aplinką. Na, žinoma, kalbant apie tai, kad tai bus e, daroma e, daugelį šalių svarbus žingsnis į priekį komisijos pasiūlyme, aišku, bus viskas sutelkta e, komisijos rankose. 75 procentai mūsų lėšų yra e, skiriama veiksmams išorės rinkose. Uh, ir nuo to nukenčia vidaus rinka, kadangi, kadangi vis dėlto tai pagrindinė europinių produktų rinka ir e, čia e, įmonės turi dar e, labiau stengtis, kad galėtų konkuruoti su produktais iš kitų valstybių. Sutinku su komisija, kad dabar išorės rinkos teikia daugiausia potencialo galvojant apie didesnį mūsų produktų pardavimą ten, bet negalime apleisti savo vidaus rinkos, kadangi iš to dabar prasimaitina mūsų ūkiai ir bendrovės. Na, pagalba jau numatyta per BRO e, reglamentus, tačiau vis dėlto manau, kad tai, kas siūloma e, šiame pasiūlyme, e, yra gerai. Na, žinoma, galima teikti tik tai bendrą informaciją, vykdyta bendras propagavimo kampanijas Manyčiau, kad kalbant apie vynų sektorių, komisija galėtų apie tai pagalvoti, e, kadangi komisija yra sakiusi, kad daugia, daugia šalės vynų skirtos kam, e, daugia šalėse kampanijose na, dėmesio neskiriama vynui, kadangi valstybės nekoordinuoja savo veiksmų. nesilaiko sutelktos bendrijos strategijos. Pasiūlyme yra ir e, kitų e, minčių, įdomu būtų sužinoti kolegų nuomonę komisijos paaiškinimus būtų įdomu išgirsti, nes uh, galbūt gamintojams e, bus skirta daugiau e, fin finansavimo, bendro finansavimo. Galbūt tai būtų naudinga atitinkamam sektoriui. Tačiau, e, žinoma, neturi būti diskriminuojami gamintojai priklausomai nuo to, kiek išteklių jie turi. Na, o kalbant apie žemės ūkio krizės. Tai įdomu būtų sužinoti iš komisijos, kaip įketina e, ge, stiprinti gebėjimus reaguoti į krizės, kad būtų galima reaguoti veiksmingiau ir greičiau. Kadangi, ką matome krizių metu, kad komisija neturi priemonių ir atrodo, kad negali veiksmingai ir greitai reaguoti, kad išspręstų problemas kylančias e, atitinkamais krizių atvejais sektoriuje. pasiūlyme išplečiamas produktų e, sąrašas nurodytas pirmame priedė. Įdomu sužinoti, ką kolegos mano, ar nemanytų, kad dar labiau reikėtų išplėsti produktų sąrašą, kuriuo atžvilgiu būtų galima vykdyti rėmimo priemonės. Na, o dėl centralizuoto e, principo e, aš iš esmės ne prieš, bet ne už naują agentūrą. Reikėtų pasinaudoti to, ką turim. Turimam agentūram turėtumėm bandyti rasti sinergiją tarp jų turimų ES priemonių. Ir žinoma, galbūt komisija galėtų paaiškinti, koks finansavimas bus sutiktas šitai priemoniai, kaip tai bus daroma ar propagavimui skirtas e, lėšas e, gausime per kitas e, priemonės. Jau labiau per tai, kas turima agentūroje ir na, kai bus su atrankos procedūra. Manytumėm, kad nacionalinė administracija turėtų būti atsakinga už tai, nes e, bus atsakinga už programų valdymą. Taigi čia nereikėtų eliminuoti šios funkcijos skirimo valstybėm narėm. E, komisija renks metinę darbo programą ir tai yra gerai, nes tuomet e, bus aiški propagavimo strategija ir, manau, turėtumėm pasveikinti komisiją pateikta puikia e, mintis sukurti platformą skirta Europos šitam sektoriui e, remti, koordinuoti propagavimo veiklai. Na, aišku, jau anksčiau buvo atliekamas e, um, darbas, rengiant, pavyzdžiui, reklaminius e, šūkius, e, anagramas ir turėtume pasinaudoti um, sinergiją, užuot kūrė papildomą naują informaciją ir užuot po to stengdėmėsi perskaityti tai vartotojams. Na, žinoma, pasiūlymas e, nėra labai, labai paprastas ir aišku, šiame komitete kolegos turi galimybę jį patobulinti. Bene, grazie, eh, Rant Garcia. Eh, ci sono alcuni colleghi. Labai ačiū, ponė Garcia. O dabar matau, kad nemažai kolegų e, nori kalbėti. Pirmiausia, kalbės Jim Nicholson. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už pranešimą ir galim pasidžiaugti, kad e, šios ryties biudžeto lėšos padidintos, tai tikrai sveikintina. Asmeniškai manyčiau, mes turėtume dėmesį sutelkti produktų išorės skatinimui, ne tiek skatinimui viduje, nes būtent su tuo, su išorės produktų eksportų ir produktų susijęs e, augimas. Ir manyčiau, būtent tam mes turėtume uh, E, į tai turėtume sutelkti dėmesį, e, daugiausia sutelkti dėmesį į tarptautines rinkas e, ir tiesiog, kad skatintume savo produktų pardavimą. Na, o dabar dėl bendro finansavimo dalies, tai iš tikrųjų supaprastinimas, kurio iki šiol trūko, buvo sunku gauti lėšų Bet kita, manyčiau, kita vertus, manyčiau, ta siūloma sistema šiaip jau dar turi tam tikrų trūkumų. E, o reikėtų kartu atsižvelgti ir į smulkius e, gamintojus, kad jie galėtų vėlgi gauti finansavimą. Uh, tiesiog, kad jie galėtų pasinaudoti nacionaliniais kanalais skir, e, skir, skiriamomis lėšomis. Labai malonu, kad komisija praėjusią savaitę sako, kad e, tų lėšų daug, nebegaus e, daugiau agentūrų, tai yra gerai, nes iš tikrųjų ir dabar jau tokių agentūrų yra, nebereikia didinti jų skaičiaus tačiau atveju galėčiau pritarti komisijos nario pozicijai. Bet to labai gerai, kad į sąrašą įtraukta ir nemažai perdirbtų produktų, tai tikrai iš tikrųjų išeis į naudą vietos gamintojams, įtvirtins jų e, pozicijas ilga, ilgalaikiui. Bet kita vertus, kai atsiranda nauja programa ar nauji e, veiksmai, tai vėlgi tada tai dažniausia nepasiteisina e, galiausia. Tad e, tikrai atsiprašau, čia barškina podeliais, dalyje kavą arbatą. Be to buvo kalbama. Buvo kalbama kartu apie logotipą Made in Europe, jo e, šiaip jau skatinimą, bet manyčiau, žvelgiant ilgailiui į tam tikrus sektų, į tam, tikras, e, pre, tam tikrus prekės ženklus, į tarptautinės rinkas, tai taip reikėtų tam telkti dėmesį. Tačiau kalbant apie mūsų vidaus rinkas, tai mes iš tikrųjų tuo, kas siūloma, tiesiog e, e, tai atsigręžtų prieš mūsų vietos e, tam tikrus e, prekių ženklus. Tad labai svarbu e, ne, neprarasti įvairovės, numatant bendrus prekės ženklus. Taip, nepamirškim, sakykim, sūrių gamintojų, airijos tam tikrų pieno produktų gamintojų kurie šiaip jau daugelį dešimtmečių kūrė savo produktus, bet kita vertus skatinimo priemonėmis turėtume padėti valstybių narių e, ūkininkams e, tiesiog e, geriau pardavinėti aukštos kokybės produktus. Pone pirmininkė, tokia būtų mano pozicija ir tikrai mielai dirbsiu su pranešėja šiuo klausimu, tam, kad e, šis pasiūlymas iš tikrųjų prisidėtų prie e, mūsų gaminių rinkų dydžio. Ačiū. Thanks a lot, Jim. Adesso darei la parola a... Labai ačiū, kolega. Toliau Nacijo Garcia Perez. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešėjai iš tikrųjų labai įsamei pristatė e, pranešimo projektą, išdėstė svarbiausius probleminius dalykus. Norėčiau labai padėkoti kolegiai. Ir po jos pasisakymo man nebelabai ką belieka ir pridurti. Galėčiau sutikti su daugeliu dalykų, kuriuos jie, kuriuos jie atkreipė dėmesį, e, komentuodama komisijos reglamento pasiūlymą. mūsų parlamentui daugiausia rūpi maisto produktų e, kokybės dalykai, tad e, ir kartu iššūkiai su tuo susiję. labai svarbu, kad per platinimo, skatinimo, informavimo kampanijas e, mūsų žem, e, prekių ženklai būtų regi, regimesni. E, buvo iškeltas vinininkystės sektoriaus klausimas, aš sutikčiau su pranešėja su jos nuomonė, nereikėtų tikrai diskriminuoti šio sektoriaus, palyginti su kitų žemės ūkių e, produktų sektoriais, turint galvoje jų, jiems e, skiriamas skatinimo ir informavimo priemonės. E, dabar dėl valstybių narių finansavimo dalies. Aišku, nuomonės mūsų gali įsiskirti. Uh, Europos komisija teikdama pasiūlymą, e, ji šiaip jau remiasi argumentais, esą tai sumažins biurokratiją, tai labiau e, padarys vienodesnės sąlygas tarp valstybių narių, tačiau aš turiu tam tikrų abejonių dėl to, kas siūloma gal valstybės narės galėtų e, tiesiog tiesiogiau dalyvauti tokiuose skatinimo priemonių programuose. Aš neturiu šiaip jau tokios kategoriškos nuomonės, tačiau net meščiau galimybės valstybėms narėms e, būtent dalyvauti šioje programoje, siekiant supaprastinti bet kita vertus tikrai būtų galima sudaryti sąlygas valstybių narių dalyvavimui. Pirmininkas, labai ačiū. Pone Dorfmanai, jūs paprašėt žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pasistengsiu kalbėti labai trumpai, nes pranešėja ir prieš mane kalbėję kolegos jau pasakė nemažai dalykų, kurie ir man rūpi, aš galėčiau visiškai pritarti jų mintims. Maničiau, e, labai gerai, kad e, numatomas e, finansavimas apimtų kartu ir rinkos e, tiesiog operatorių finansavimą. Čia vėlgi nereikėtų vien kalbėti apie tam tikras informavimo kampanijas, sprendimus, kurie priimami Briuselėje dėl bananų, sakykime, vynų ar panašiai. E, nes tam tikrų produktų rinkos e, nematomos e, vartotojams. Mes turėtume dėmesį sutelkti pirmiausia į tuos produktus, kurie, kuriuos vartotojai labiausia mato. Tai, ką jie pirmiausia mato supermarketuose. Ir turėdami tam numatytų lėšų, mes turėtume pirmiausia skatinti e, mūsų gaminamus maisto, maisto produktus. Tiesiog turėtume dėl, dėmesį sutelkti e, būtent e, ženklinimui etiketėmis, kai nurodoma saugoma kilmės vieta, geografinės nuorodos, tiesiog tai, kas susijęs su mūsų intelektinė nuosavybė. Tad mes turėtume tikrai geriau, e, geriau e, tai yra daryti tokias, tokius prekių ženklus su minėtom nuorodom regimesnius, patrauklesnius. Todėl manyčiau, kad dėmesį turėtume pirmiausia sutelkti į kokybiškus ES gaminamus žemės ūkio produktus. Labai ačiū. Toliau ponas Aknu. Pone pirmininkė, kai vartojam žodžius e, Europos, europinis, kalbėdami apie maisto produktus, tai iš tikrųjų gana miglota, nes juk yra nemažai valstybių, E, Europoje, kurios nėra ES e, narės. Aš nenorėčiau, kad Britų mokesčių mokėtojų pinigais būtų remiami baltarusių ar kitų gamybos e, maisto produktai. Tad yra problemų ir manyčiau, šiaip reikėtų dar pasvarstyti, kiek dera čia vartoti žodį Europos ar Europinis. Dėkoju, dėkoju visiems kolegom, jei nieks nenori daugiau kalbėti, tai tada suteikiu žodį komisijos atstovui. Luis, iš pradžių Luis Del Santos, o tada komisija. Norėčiau pasakyti štai ką. Kolega sakė, kad nenorėtų, kad Britanijos uh, mokesčių mokėtojų pinigais būtų reklamuojami ne Europos Sąjungos, bet Europos valstybių produktai. Bet o kaip tada kitų valstybių lėšos, kurios naudojamos Britanijos maisto produktams reklamuoti? Atsakymas. Bet ar jum kyla piktis, e, kai Ispanijos, jum atseit kyla piktis, kai Ispanijos lėšomis reklamuojami e, britaniški produktai, bet Britanija yra viena didžiausių mokėtojų ES biudžetą, todėl paprastai šis veiksmas e, vyksta priešinga kryptimi. Dabar žodis komisijai, sako pirmininkas. Dėkoju, labas rytas visiems atsakysiu į pateiktus klausimus ir pradėsiu dėl bendra finansavimo, dėl kofinansavimo. Tas kofinansavimas yra išimtis iš bendrosios taisyklės, kai kalbame apie pirmojo ramščio priemonės ir dėl to mes norime tos išimties atsisakyti. Taigi tokio kofinansavimo, kaip prisideda valstybės narės, nebeliks. Taip pat norime siekti supaprastinimo, kad programos vyktų tiesiogiai ne per valstybės narės. Seniau tas kofinansavimas galėjo siekti 80 procentų, 50 procentų iš komisijos ir 30 procentų iš valstybių narių. Ir dėl to labai dažnai nesijautia rimtos atsakomybės tas programas įgyvendinti. Dažnai jos būdavo uh, anuliuojamos, panaikinamos valstybių narių, tam skiriamos lėšos per pastaruosius metus ženkliai sumažėjo, bet valstybės narės ir toliau gali skirti savo lėšas savo produktams finans, e, propaguoti pagal e, valstybės pagalbos taisyklės. Čia niekas nesikeis. Toliau kitas klausimas - vidaus rinka ir trečiosios valstybės. Kodėl mes orientuojamės į trečiasias valstybės? išorės rinką. Šioje rinkoje norima rasti naujų tikslinių rinkų ir įsitvirtinti pasaulinėje rinkoje, kai orientuojamės į trečiasias šalis, propagavimo priemonės yra brangesnės negu kad propagavimas vidaus rinkoje kuris iš esmės ribojasi tik tai Europos vartotojų informavimu. Et je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, Taip pat norėčiau pridurti, kad mes dabar skiriame tik 30 procentų uh, informavimo lėšų trečiosiom valstybėm, manoma, kad tai yra per maža suma. Išorės rinka šioje rinkoje nebenaudojamos eksporto gražinamosios išmokos. Jos praktiškai yra panaikintos, kai kalbame apie e, trečiasias e, šalis. O tose šalise ženkliai auks importuojamų e, produktų kiekiai. Planuojame, kad iki 50 metų ženkliai išauks Azijos šalių importas iš kitų valstybių ir tai yra mūsų galimybė įsitvirtinti toje rinkoje. Dėl to mums reikia skatinti informavimo ir propagavimo priemonės, o biudžetas yra 200 milijonų, 25 procentai tos sumos būtų skirta e, tai išorės rinkai. Kalbant apie vidaus rinką, kai mes reklamuojame vidaus rinkoje vieną produktą, tai jis kaip ir užima kito produkto vietą. O kai e, reklamuojame mūsų produkciją trečiosiuose šalise, tiesiog mes ieškome jai naujų rinkų. Tie produktai vienas kito neišstumia. Dabar prekės ženklai ir kaip juos būtų galima naudoti informavimo ir propagavimo kompanijose. Kai kalbame apie horizontalų režimą, reikia pateikti bendrą Europos signalą, bendrą Europos žinę e, per tas informavimo ir propagavimo kampanijas. Europa nori pristatyti savo gaminius. Tie prekės ženklai turi išlikti matomi, bet turėtų būti daug prekės ženklų. Taigi turi būti ta, tas bendras europinis ženklas, bet taip pat turi išlikti ir tie konkretus, konkrečių prekių tradiciniai ženklai. europinis ženklas neturėtų būti naudojamas tik vienas pats savo, bet kartu su įprastais prekių ženklais, kalbant apie kilmę. Mes manome, kad čia reikia laikytis vidaus rinkos taisyklių ir čia turime tam tikrų pasiūlymų kai kalbame apie produktus su geografinėmis nuorodomis, tai kilmės nuoroda, kuri yra nurodyta, visuomet bus leis, leidžiama naudoti. O kalbant apie vidaus rinką, kilmė, o kalbant apie išorės rinką, tai ta kilmė bus nurodoma šalia to, kad produktas yra iš Europos Sąjungos, o apie, e, kalbant apie trečiasią šalis, tai e, produkto e, ta geografinė nuoroda ir Europos ženklas turėtų būti lygiaverčiai. Matėte iš mūsų pasiūlymo, kad mes siekiame supaprastinimo. norime taikyti tą taip vadinamą vieno langelio principą. Ir norėtume išvengti tų dviejų etapų, kurie yra dabar, iš pradžių per valstybės narės ir per komisiją, ir norime, kad viskas vyktų vieną kartą į metus. Tai yra, kad programų valdymas supaprastėtų, kad kai komisija atrinks programas, tada kartu su valstybėmis narėmis jos bus įgyvendinamos. O kai kurias programas komisija valdytų tiesiogiai. Kodėl nenorime, kad valstybės narės dalyvautų programų atrinkime? Todėl, kad paramos gavėjams programų dalyviams, tada visas procesas labai pasunkėtų, taptų sudėtingas, o mes norime, kad viskas vyktų greičiau ir paprasčiau. Remiamės turimą patirtimi, kad ta dviejų pakopų procedūra yra per ilga, per daug griozdiška ir turi trūkumų. O kai visa tai darys komisija tiesiogiai, jinai nori tą daryti per vykdomąją agentūrą, kaip sakė ponas Nikolsonas, čia mes nesukursime kon kažkokios papildomos naujos agentūros, o nau naudosimės dabar esamomis agentūromis. Tada galėsime tiesiogiai tas programas valdyti, teikti reikalingą techninę paramą ir taip toliau nes agentūros labiau yra tinkamos, agentūra labiau yra tinkama tokiai programai e, vykdyti ir kontroliuoti tinkama labiau negu komisija. Kadangi planuojama skirti 200 milijonų eurų, tai komisija ne tik turėtų politinė prasme prižiūrėti, kaip tos programos vykdomos, tam reiktų dar ir daugiau žmogiškų resursų. Taip pat išauktų ir komisijos patirtis propagavimo srityje. Taigi, matote, kad mes norime, kad būtų sparti programų atrankos procedūra tai, kas yra siūloma, leista užtikrinti, o esant krizės situacijai, tada galima pagal teisinę bazę imtis ypatingų skubių priemonių. Turime pavyzdžių, pavyzdžiui, paukščių. Mm, gripo ar E. coli bakterinio užterštumo atveju. Turime e, pavyzdžių, kad valstybėm pradėti vykdyti informavimo priemonės prireikia visai nemažai laiko. O dabar šis naujas vieno langelio metodas leis mums veikti daug sparčiau, daug greičiau, taip pat esant ir krizės atvejams. Ir dar keletą žodžių dėl kofinansavimo. Ta, to metodo atsisakėme, kaip jau minėjau, kofinansavimo iš valstybių narių pusės, kad mm, atrankos procedūros paspartėtų, dabar komisija tiesiogiai pati nuspręs, kokios informavimo ir propagavimo programos bus vykdomos. Ir dėl to nebegalima jau prašyti ir valstybių narių, kad jos prisidėtų savo lėšomis prie tų programų. Tuo būdu naudos gavėjai bus tiesiogiai atsakingi už tų programų sėkmę ir iš naudos gavėjų bus prašoma prisidėti 50 procentų savo lėšų prie tų programų įgyvendinimo. Anksčiau buvo naudojamos e, valstybės paramos lėšos, o dabar tie 50 procentų dalinami į dvi dalis, tai yra pusė lėšų duoda valstybės narės, o pusė tiesioginiai paramos gavėjai. Bet to neužmirškime, kad yra valstybių narių, kurios pagal dabartinės programas naudojo valstybės paramą ir kurios nenaudojo. Ir ta prasme situacija naudos gavėjams, ekonominės veiklos operatoriams skirtingose valstybėse narėse buvo nevienoda, o ateityje tų nevienodumų mums pavyks išvengti. Bene, grazie. Adesso ridarei la parola alla relatrice Rans Garcia a te per le conclusioni. Ačiū. Mm, vėl žodis pranešėjai apibendrinimui. Dėkoju visiems kolegom. Dėkoju komisijai, bet komisija ne į visus mūsų klausimus atsakė, bet bet kuriuo atveju tie paaiškinimai, kuriuos pateikė komisija, mums buvo naudingi. Kofinansavimas. Iš tiesų tai yra diskutuotinas klausimas, kaip e, kolega Perez minėjo, reiktų dar apie tai pagalvoti bet komisija, ko gero, teisi tai, kad ekonominės veiklos vykdytojai turės ir savo lėšomis prisidėti prie tų programų įgyvendinimo, padidins jų atsakomybę už tų programų sėkmę. Bet kyla klausimas, ar tai, kad šioje sistemoje nebedalyvaus valstybės narės, turiu galvoje programų atrinkimą, kažin ar tai yra gerai, nes jei valstybės narės vis tiek vykdys jų gyvendinimo kontrolę, tai reiktų, kad jos nuo pat pradžių galėtų dalyvauti programų atrankos procese. Aš manau, kad mes su šešėliniais pranešėjais ir mm, visais kitais kolegomis bandysime e, susitarti dėl pranešimo. Toliau 75 procentai Pereimas nuo 30 procentų e, iki 75 procentų, turiu galvoje lėšas, kurios bus skirtos informavimui ir propagavimui trečiosiose šalise, tai iš tiesų didelis žingsnis. Suprantame, kad informavimas vidaus rinkoje taip pat yra labai svarbus. Neturėtume užmiršti, ir šio aspekto galbūt savo komitete turėtume dar aptarti, e, koks geriausias būtų santykis skiriant lėšas informavimo ir propagavimo ES viduje ir trečiosiose valstybėse narėse. Komisijos atstovas taip pat kalbėjo, kad pagrindinis prioritetas yra supaprastinimas. kartą į metus e, vykstanti programų atranka iš tiesų ženkliai sumažintų biurokratinę naštą. Vieno langelio principas, kuriuome nedalyvautų valstybės narės, man netrodo pats geriausias. Bet tai nebus mm, Tai nebus tas dalykas, dėl kurio mes nebūsime linkę dėrėtis. Naujų agentūrų neturėtų kur, neturėtume kurti, neturėtume tam skirti daugiau lėšų. Tiesiog reiktų e, siekti turimas lėšas kuo efektyviau panaudoti, nedidinant administracinės naštos. Krizio atvejai komisijos atstovas, jei gerai supratau, sakė, kad krizių atvejais būtų galima sparčiai reaguoti, priimant deleguotusius aktus. Aš nesu labai didelė šių aktų šalininkė, bet ko gero komisija šiuo atveju yra teisi. Ir būtent deleguotieji aktai leistų krizių atvejais reaguoti greitai ir veiksmingai. Bet manau, kad tie deleguoti aktai turėtų tik būti jau tas paskutinis žingsnis, kai jau jokios kitos galimybės nebetinka. Kokybė ir ženklų prekių ženklų sistema ES yra prekių ženklų, puikiai veikiančių prekių ženklų sistema. Nežinau, ar reikia kurti naujus prekių ženklus, kurių niekas nežinotų, nes tie nauji prekių ženklai galėtų tik įvesti sumaišties į mūsų gaminių propagavimą. Taip pat ponui Agnių norėčiau pasakyti, kad šis pranešimas skirtas Europos Sąjungos gaminiams Baltarusija ar Ukraina tikrai nėra ES šalis, mes norime susitelkti tik tai ties ES šalimis. Visos valstybės narės turi e, gaminių, įvairių žemės ūkio produkcijos gaminių ir gali pasinaudoti <clears throat> šios programos galimybėmis. Ir noriu pasakyti, pono Agniu, kad šis pasiūlymas galioja visom 28 valstybėm narėm. Vyks susitikimai su visų politinių frakcijų šešėliniais pranešėjais, taip pat su parlamento nariais, kuriuos domina, tem, domina ši tema. Manau, kad kiekvienas turėtų prisidėti prie šio pranešimo. Bet iš kitos pusės turėtume e, siekti, kad mūsų dokumentas nebūtų per ilgas. Labai ačiū ir susitiksime iškart naujaisiais metais nes norime, kad šis pranešimas būtų kuo greičiau patvirtintas per pirmąjį skaitimą ir kad jam pritartų kuo daugiau kolegų. Ačiū. Ačiū pranešėjai, ačiū visiems kolegom. Pereiname prie šešto darbo tvarkės, esu septinto darbo tvarkės klausimo. Komisijos atstovo nematau, tai e, siūlau padaryti dešimties minučių pertrauką ir po to Tęsime darbą, komisija pristatys naują miškų strategiją. Dešimties minučių pertrauko. Weil eben die Klamotten, die ja die ganzen Medien auf von der Leyen gelesen haben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

Colleghi, riprendiamo i lavori. Kolegos, tęskime darbą. Il prossimo punto all'ordine del giorno riguarda la comunicazione della Commissione. Kitas darbo tvarkės e, klausimas, tai e, komisijos komunikatas dėl naujos ES miškų strategijos. Komunikatas paskelbtas šių metų rugsėjo 20-ąją. Naujaja e, strategija bus e, pakeista 98-ųjų miškų strategija ir bendras komunikacijos tikslas yra išdėstyti ES miškų strategiją, remintis tokiom sampratom kaip atvari e, miškotvarka, multifunkcijas miškų vaidmuo, įskaitant socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos aspektus. Norėčiau pasveikinti komisijos atstovą poną Holcerį iš Žemės ūkio generalinio direktorato. Jis yra bioenergetikos, biomasės, miškų ir klimato kaitos e, padalinio e, vadovas. Jis pristačiais naują miškų strategiją, o po to vyks e, diskusijos su kolegom. Ponas Holceris, žodis jums. Ačiū pirmininkė, ačiū parlamento nariam už kvietimą. Pirmiausia, norėčiau e, padėkoti už tai, kad dar šiais metais turime galimybę pristatyti e, jums naują miškų e, strategiją. Šitas darbas vyksta intensyviai ir taip jau yra porą metų. Ir kaip ir mininkė minėjote, rugsėjo 20 komisija paskelbė komunikatą, labai greitai apžvelgsiu procesą, po to kalbėsiu apie turinį ir pristatysiu tolesnius žingsnius, kuriuos numatome. Miškų strategija, kaip teisingai pažymėjote, tai nėra kažkas tai tokio naujo. Uh, Nuo 98-ųjų jau turėjome strategiją, na, o e, dabar reikėjo peržiūrėti strategiją. Kodėl? Todėl, kad pasaulis e, pasikeitė, pasikeitė ir miškininkystė, e, miškų, miškų veiklos vertėjai suteikta daugiau dėmesio ir kaip tik tai todėl buvo nus, konstatuota, kad miškų strategija šiek tiek paseno. Ir kas komisijai pasirodė e, įdomu pažymėti, tai kad iniciatyvą strategiją remia šeši komisijos nariai, taigi tai nėra kažkas tai tokio susiję tik tai konkrečiai su e, miškų bendruomenė. Um, Aišku, atsakingas generalinis direktoratas yra žemės ūkio direktoratas, tačiau taip pat e, atsakingi yra ir kiti e, aplinkosaugos e, direktoratai ir klimato kaitos ir mokslinio tyrimų direktoratai. Nuo pat pradžių tai kas buvo mums svarbiausia, tai išdėsti ne tik tai vieną nuomonę, bet surinkti visas nuomonės ir remiantis tuo ateityje formuoti na, miškų politiką. Prie komunikato pridėti du e, komisijos tarnybų e, dokumentai. Tai yra darbinis dokumentas dėl miškų strategijos ir kitas darbinis dokumentas dėl projekto skirtom e, miškų pramoniai. Uh, Na, o kalbant apie turinį, tai labai svarbus mums pasirinktas požiūris. Kalbame apie miškų strategiją skirtą e, miškams ir su miškais susijusiam sektoriui. E, toks yra vienas iš pasikeitimų. Taigi miškus ir susijęsią politiką vertiname kompleksiškai, siejame tai ir su uh, verties grandinę, pavyzdžiui, kai kalbame apie kompleksinį požiūrį, kas mūsų supratimu turėtų būti įtraukta ir galų galia, kas buvo įtraukta, tai na, miškai, dėmesio centre jie yra, taip pat veikla susijusi su miškais, taip pat yra ir kita atšaka, tai būtų tyrimai su tuo susiję, Miškas yra, miškai yra aplinka, su miškai susijusi pramonė, bio, bioenergetika, kaimo plėtra ir klimato kaita. Ir Apie tai kalbėjo ir šeši komisijos nariai, kurie e, paremė šitą naują miškų strategiją. Trumpai. Dėl to, e, kokie būtų strategijos e, tikslai. Pirmiausia, tai užtikrinti, kad miškai vaidintų teigiamą socialinį, ekonominį ir aplinkosauginį vaidmenį ES. Tai sėtusi su užimtumu, kaimo plėtra, pridėtinės vertės produktais, sistemo. Uh, paslaugas. Žinoma, turime laikytis e, esminės ES politikos, kad sektoriai prisidėtų prie Europa 2020 strategijos įgyvenimo, siekiant 20 ir 50 tikslų. E, taigi, tai yra jau įtvirtinta šiuose strategijose. Turiu galvoti pagrindinius ES tikslus. Taigi viena vertus yra ES politika, jos įgyvenimas, kita vertus yra atspindima tai, kas vyksta valstybėse narėse. Kaip žinote, miškininkystė uh, priklauso valstybių narių kompetencijai, tačiau taip pat tai priklauso ES kompetencijai. Aišku, vyko ilgos diskusijos dėl subsidarumo, dėl kitų svarbių klausimų, tačiau svarbiausia yra tai, kad strategiją reikia vertinti kaip ryšį tarp šių abiejų kompetencijų ir norėtumėm, kad strategija turėtų poveikį veiksmams politikos sritise priklausančios ES kompetencijai, kad būtų siunčiami tinkami signalai, nuo kokie principai būtų. Tai išvelgčiau tris pagrindinius principus. Pirmiausia, tai būtų tvari miškotvarka. Antra, efektyvus išteklių panaudojimas ir trečia, globali atsakomybė už miškus. Norėčiau šiek tiek labiau išplėtoti, tiksliau neplėtoti minties dėl minėtų trijų principų, nes šios dienos diskusijos e, nėra e, skirtos, e, pavyzdžiui, tvariai miško atvarkai, galbūt tai vėliau užkils diskusijų metu, tačiau kas svarbu būtų pažymėti, tai kad strategijoje 2020 miškai yra viena iš tikslinių sričių, Ir 20-ųjų tikslas miškų srityje yra užtikrinti ir įrodyti, kad visi miškai ES tvarkomi remiantis tvarios miškotvarkos principais ir kad ES siekia remti e, tvarią miškotvarką, kad būtų e, e, stiprinama kova pasaulinių lygmenių su miškų nekivimu, todėl ir padedant strategijai, tai turėtų prisidėti prie įvairių miškų funkcijų subalansavimo, kad būtų galima užtikrinti gyvybiškai svarkės ekosistemų paslaugas. Reikia, kad miškų vertės grandinė būtų konkurencinga ir prisidėtų prie su to susijusios ekonomikos sričių. Įvardijome keturias prioritetinės sritis, aštuonias prioritetinės sritis. Trumpai paminėsiu jas. Svarbiausia būtų komunikacija ir koordinavimas. Tai labai akcentuojame, kadangi ir manėme, ir manome, kad reikia daugiau informavimo, reikia geresnės komunikacijos, tai pasitarnautų miškų sektoriui. Kit, Kitas svarbus prioritetas būtų in, indėlis prie pagrindinių visuomeninių tikslų e, siekimo, e, ką turiu galvoje, tai e, miškai globaliu e, požiūriu, e, mieš, miškų miestų ir kaimo bendruomenių rinkimas, taip pat ekosistemų paslaugų stiprinimas ir taip pat žinių bazės stiprinimas, tai yra labai svarbu taipogi. Mums reikia e, daugiau e, atnaujintos informacijos, e, vykdant miškų stebėseną, reikia daugiau tyrimų ir inovacijų. Ir galbūt jau pastebėjote, kad komunikate nėra numatytas naujas miškų planas, valdymo planas. Norėtumėme remtis strateginiu orientavimuose visose minėtose prioritetinėse sritise, kad būtų galima labai greitai pradėti darbą. Tai yra, kad būtų galima įgyvendinti miškų strategiją. Valstybės narės renks ir gyvendins valstybių narių nacionalinius veiksmų planus, nacionalinės miškų programas ir tai darydamas jos turėtų remtis šitą strategiją, būtent to norėtumėm pasiekti savo strategiją. Tvarios miškotvarkos kriterijai lems strategijos įgyvenimo sėkmę ir kaip minėjau anksčiau, svarbu, kad kriterijai būtų objektyvus, įrodomi, ambicingi, kad tai būtų galima na, taikyti visiems miškų biomasės naudotojams. Taigi svarbu nustatyti kriterijus, yra žinoma, vėliau turėtų vykti diskusijos, kokie tie kriterijai turėtų būti, ar reikia iš naujo išrasti dviratį, tikrai nereikėtų to daryti, bet turbūt reikėtų naujo modelio dviračio. Ir porą paskutinių pastebėjimų. Uh, dėl išteklių. Na, komiteto nariai puikiai žino, kokia yra padėtis su BŽUP antrojų ramščių. Miškai, miškams čia gali būti teikiamas finansavimas ir aišku, lauksime patobulinto kaimo plėtros reglamento, kuris suteiktų daugiau galimybių plėtoti miškus, miškininkystės veiklą. Na, o kas nepasikeitė? Jeigu finansuojama būtų per kaimo plėtrą, tai naudos gavėjas turėtų įrodyti, kad tvarko mišką remiantis tvarios miškotvarkos principais. Pacituosiu porą kitų išteklių. Kaip sakiau, šešių komisijos nariai pritarė strategijai dalyvavo, taip reikiant, tai kitos priemonės būtų laiklius, sanglaudos fondų pro, projektai, struktūriniai fondai, horizontas 2020 programa. Tai suteikia galimybę kurti ES inovacijos partnerystės, tai klimato kaitos politika, taip pat plėtros fondus numato finansavimą FLECT programa taip pat gali būti naudojama finansavimui Diskusijų metu buvo minėtas dar vienas dalykas, beje, diskusijos buvo grindžiamos ir valstybių narių indėlių, žinoma, prisidėjo komisijos tarnybos, taip pat suinteresuotas šalis ir tai mums labai svarbu paminėti, kad buvo išsakyta tvirta parama ir buvo pateikta labai stiprių iniciatyvų iš interesuotų šalių pusės. Kaip žinote, yra, yra valdysenos iniciatyva. Komunikate kalbama apie e, komiteto veiklos gerinimą, kad jis dirbtų e, veiksmingiau. Taip pat reikėtų pagalvoti, kaip būtų galima užtikrinti e, koordinavimą ir nuseklumą politikos ryčių susijusių su mišku. Taip pat e, prireikus reikėtų galvoti apie tai, kaip būtų galima gerinti diskusijų kokybę ES lygmenių džiaugiamės šią galimybę kei nuomonėmis patariamajame komitete, kur dalyvauja suinteresuotos šalės, pateikia savo nuomonę. Taip pat yra galimybė keistis nuomonėm ir patariamajame komitete, kuris yra atsakingas už pramonę susijusią su mišku. Yra ir kitų sričių, kurias galbūt būtų įdomu aptarti ir atraukti. Paminėsiu porą. E, konkrečiai tai būtų e, miškų gaisrų e, prevencija, kova su kenkėjais, regionis ir tarp regionis bendradarbiavimas. šiem aspektam taip pat e, bus skirta dėmesio, kadangi to nori tikrai ne viena valstybė narė. Kiti žingsniai. Taryboje strategiją jau pristatėme, tai padarėm tuo pat metu kaip ir Europos parlamente. Dabar e, taryboje darbo e, grupėje yra aptariamos tarybos išvados. diskusijos yra pasistumėjusios į priekį, galima sakyti pusėjusios. Vyko įdomios diskusijos su valstybėm narėm, buvo apsikeista nuomonėm. Na, o dabar e, turime galimybę ir jums pristatyti šią strategiją Žemės ūkio komitete. Na ir norėtumėm iš jūsų sužinoti, kaip jūs toliau ketinate dirbti Europos parlamente su mūsų siūloma miškų strategija. Na ir pabaigai galėčiau pasakyti, kad pradėjome jau ir gyvenimo darbą, buvo, įvyko pirmasis posėdis um, nuolatinio miškininkistės komiteto, tai buvo gruodžio pradžioje, buvo kalbėta apie tai, e, ką reikia padaryti siekiant tai gyvendinti, vyko keitimasis nuomonėmis su interesuotam šalim. E, vakar mus buvo pasikvietę Kopiočego organizacijos atstovai, kad būtų galima strategiją aptarti detaliau. Ir galiausiai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, jog e, reikės e, peržiūrėti strategiją iki 18 metų, kad būtų galima įvertinti pažangą padarytą ją gyvendinant. Ačiū uždėmesi. Esame pasirengę atsakyti jūsų klausimus. Labai ačiū komisijos atstovui. Dabar e, žodis Elizabet Kosinjar. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos atstovui, ačiū už e, strategijos pristatymą. Iš, tikrai, iš tikrųjų, strategijos laukiam jau gana ilgai ir todėl būtų labai E, šiaip jau labai labai gerai, jeigu mes priimtume pranešimą dar iki šios kadencijos pabaigos, nes iš ties prie šio klausimo tikrai reikia grįžti nuolat. Tad e, mūsų, e, tai yra e, parlamentas ir, ir ypač mūsų komitetas puikiai suvokia, koks svarbus yra miškininkystės sektorius, kiek, kiek, kiek jis svarbus turint galvoje darbo vietas kaimiškosiuose vietovėse ir kaip svarbu yra remti tvarų miškininkystės vystimasi, tad tam reikalinga miškų strategija. Dabar tai, kas siūlomas, siūlomas strategija, tikrai pasirinktas tinkamas kelias ir labai gerai. Ir noriu pasidžiaugti tuo, kad komisija nuveikė įspūdingą darbą e, iš tikrųjų skiria didžiausią dėmesį pridėtinės vertės grandiniai. Taip, miškininkystė yra valstybių narių kompetencija e, ir tikiuosi, kad ir ateityje bus laikomasi subsidiarumo principo bet kita vertus komisijai irgi tenka tam tikras vaidmuo, e, nustatant e, tam tikrus prioritetus. Tad iš tikrųjų labai gerai, kad numatyta ilgalaikė e, strategija turinti tam tikrų vizijų mes kitą vertus galėtume kartu savo strategiją e, ne vien orientuoti ir į ES miškus, galėtume eiti toliau, nes e, iš ties e, strategijoje atsispindi tam tikrų elementų, kurie yra labai svarbus apskritai pasauliniu mastu. Tad tokiu būdu tam tikrus strategijos elementus galėtume taikyti ir kituose pasaulio regionuose. Tam skiriamas dėmesys, tikrai tuo galima pasidžiaugti. Miškai iš tikrųjų susiję su atsinaujinamosios e, energijos e, šaltiniais ir e, tokiu būdu geriau panaudojant tokius išteklius tikrai galėtume pasiekti didesnės vertės. Tad tokiu būdu E, vėlgi, kaip jau sakiau, e, daug kas tenka valstybių narių kompetencijai, bet kita vertus bendri strategijos elementai tikrai e, šiaip jau būtų naudingi. Dabar ne per seniausia labai daug buvo kalbama apie tai, kad kol kas e, neturim tokios e, šiuolaikiškos aktualios sistemos, e, kurią būtų galima taikyti 28 valstybėse narėse. O miškininkystės veiksmų planas kelia tam tikrų problemų, nes miškininkystės ūkiai šiaip jau yra nepriklausomi ir kita vertus struktūra, sistema ES lygiu yra per daug sudėtinga suponuojanti, suponuojanti administracinę naštą ir tokiu būdu atbaido e, realius miškų ūkius nuo tiesiog e, kreipimosi į ją. E, tad reikėtų iš tiesų paprastinti sistemą. Nacionalinės programos ir valdymo programos turėtų iš tikrųjų pasitei, pasiteisinti, tiesiog dėrėti su sprendimais e, priimamais ES e, lygiu. Toliau tas kaskadinis e, požiūris irgi kelia tam tikrų problemų. Šiaip jau kaskadinis principas, kiek jis, juo nueinama per daug toli, nes kita vertus e, atsinaujinamų išteklių veiksmingumą galima pasiekti ne tiesiog kišantis tiesiogiai į rinką. Toliau minimas e, paminėtas komitetas ir jo e, vaidmuo, tai tai turėtų būti daugiau konsultacinio pobūdžio tarnyba. Tad tokiu būdu vėlgi turėtume užtikrinti pridėtinės vertės grandinės e, atskirų grandžių e, dėrėjimą. Į tą reikėtų atkreipti didesnį dėmesį. Pirmininkas, labai ačiū, Elizabet. Johansen Hoisling. Labai ačiū už pristatymą e, šios naujosios miškininkystės miškų strategijos pristatymą iš ties labai gerai, kad dabar turim naują strategiją, nes strategija apima iš tikrųjų daugybės ryčių, kuriuose kompetencija vienai per kitaip tenka Europos, Sąjungos, e, Europos Sąjungai kartu su, su strategija susijusia. E, mes kalbam iš tikrųjų ne vien tik tai apie miškų sektorių, bet ir apie pramonės sektorių, apie mokslinių tyrimų sektorių. Uh, Tad e, tokiu būdu iš ties čia dabar laikomasi tokio holistinio požiūrio į e, miškus. Ir būtent į tai atkreiptas dėmesys e, komisijos pristatymė. Pirmiausia, yra labai svarbu, kad mes iš ties turėtume tą naują miškų strategiją, atsižvelgdami į vykusias diskusijas E, kartu, kad toji e, strategija apimtų ir e, tam tikrus pramonės sektorius, kurie susiję su mišku, E, energetikos, aplinkosaugos sektorius, atsinaujinamųjų šaltinių e, klausimas šiuo atveju labai svarbus. Tad mes turėtume kalėti, kalbėti ne vien tik tai apie energetikos e, sektorių, bet kartu ir iškastinį kūrą, tai yra naftos pramonės sektorių ir kartu su tuo susijusi, sakykime, tekstilės pramonė. Tad e, šiaip jau miškininkystės e, produktai turi, iš tikrųjų turėtų būti e, tvaresni palyginti su, su kitų, kitų pramonės sektorių ištekliais techninis vystimasis, mokslinis vystimasis šiuo atveju irgi labai svarbus ir tokiu būdu tam irgi turėtume skirti dėmesį. Dabar e, Švedijoje, e, sakykime, irgi yra tam tikrų didelių regioninių e, skirtumų. Antai šved, šiaurės Švedijos miškininkystės sektorius kitoks negu pietų. Ir aš įsivaizduoju, kad tokių skirtumų yra, kalbant Europos lygių bet, kaip jau kolegos minėjo, labai svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp Europos miškų strategijos ir nacionalinių miškų veiksmų planų. Kartu e, reikėtų pamastyti, e, kiek, labai, kiek, kiek svarbus yra regioninis e, šiaip jau išteklių planavimas. Aš turiu galvoje, e, sakykime, tokias daugiau federacinės valstybės, kur paprastai e, miškų išteklių planavimas vyksta daugiau e, regioninių lygių. Tad mes turėtume užtikrinti geresnę pusiausvyrą tiesiog ir regioninių lygių. Tad reikėtų kartu diskutuoti ir E, dėl kitų e, strategijos pasiūlymo vietų mes tai dar darysim. Tačiau baigdamas pasakysiu, kad pasiūlymas iš tikrųjų yra geras ir e, toliau verta diskutuoti miškų strategijos klausimus tokius kaip e, šiaip jau tą strategiją būtų galima pasiekti bendrų tikslų. Tad tikiuosi vaisingos tolimesnės e, šios e, miškų strategijos diskusijos. Labai ačiū. Ačiū, Johansen. Pirmiausia, labai ačiū už tai, kad e, paminėjot, e, kad buvo pristatyta miškų e, strategija, pristatyta strategija, paminėtas miškų išteklių valdymas. Iš tikrųjų, kai kalbam apie miškus, tai ne vien medžiai, ne vien apie medžius. Čia buvo paminėta skirtumų Švedijoje, bet tą būtų galima pasakyti ir apie visą Europą. Uh, E, Šties miškų padėtis labai nevienoda, tad e, reikėtų atitinkamų ir skirtingų valdymo e, valdymo planų. Antai pietų Europoje didžiausia nelaimė miškams yra gaisrai, sunaikinantis šimtus tūkstančius hektarų ir todėl reikia daugiau dėmesio ten skirti miškų atželdinimo priemonėms. Kasmet kasmet, kasmet kalbama apie miškų gaisrus, tačiau nenumatyta kovos su gaisrais strategijos. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas e, - miškų išteklių naudojimo, e, naudojimas ir su tuo susijusi konkurencija Taip, iš tikrųjų, miš, mediena vartojama kartu e, kaip atsinaujinamosios energijos e, šaltinis, bet kita vertus, e, kita vertus, tas vartojimas negali būti beribis, miškų ištekliai nėra beribiai. Ir tokiu būdu mes e, turėtume svarstyti kartu būtent medienos e, miškų išteklių e, ribotumo klausimus. Antai mano paties regione tiesiog malkos vis labiau naudojamos šildymui ir tokiu būdu paskutiniu metu didėjo tokia tendencija ir kartu vėlgi uh, vėlgi ta, tam reikėtų skirti didesnį dėmesį. Tad manyčiau, kad šioje strategijoje vėlgi nepakankamas dėmesys skiriamas interesų konfliktui. Toliau, sertifikavimas susijęs su įvairiais Europos miškais, sertifikavim, veiklos sertifik, sertifikatai, išpildant tam tikrus e, kriterijus. Ta, matyt, tą reikėtų daryti ES lygiu, tad reikėtų numatyti Europos normas, kurios leistų tiesiog Europos lygiu užtikrinti tvarų miškų išteklių valdymą. Taip, čia iš tikrųjų tą reikėtų daryti laikantis subsidiarumo principo, tačiau, manyčiau, sertifikavimo sistema visai puikiai e, galėtų būti pateisinama Europos lygiu. Dabar dėl institucijų tam tikrų tar, e, struktūrų jų jau yra. E, bet kita vertus ne visos jos veiksmingai dirba, tad tokiu būdu reikėtų joms numatyti aiškesnius tiksliu, tikslus. Tad e, aš norėčiau dar, kad e, strategija būtų tikslinama ir konkretinama. Kitas kalbėtojas. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Ir aš norėčiau pasidžiaugti kad vyksta preliminarios diskusijos dėl miškų strategijos e, laikotarpiu iki 2020 metų. Mes iš tikrųjų turėtume geriau koordinuoti veiksmus e, miškų e, sektoriuje. O kol kas e, šiaip jau turbūt e, e, anksti būtų tikėtis, kad komisija pateiks visoms valstybėms narėms tinkančius bendrus sprendimus, nes nepamirškim, kad miškininkystė yra valstybių narių kompetencija ir miškų valdymo tradicijos ir praktika yra ne vienoda valstybėse narėse. Antai mano paties e, Lenkijoje e, daugiausia miškų e, valdo, daugumą miškų valdo valstybė. Valstybė, o ir tai yra, galima palyginti su nemažai kitų valstybių narių, kur miškai yra privačių asmenų ar tam tikrų įmonių nuosavybė. dabar vyksta, e, miškai prisideda, miškai turi, atlieka daugybę e, funkcijų. Viena jų e, tai, kad jie prisideda prie klimato kaitos padarinių švelnėjimo kartu miškų sektoriuje sukūriama tiesiog šimtai tūkstančių darbo vietų. Galima kalbėti apie milijoną darbo vietų ES lygių iki 2020 metų laikotarpių mes turėtume mąstyti apie naujas miškininkystės sektoriaus technologijas, e, kartu potencialias darbo vietas, e, jų išlaikymų ir kartu kovoti su tokiais reiškiniais kaip gaisrai, dėl kurių būtent tai gali nukentėti. Tad mes turėtume mąstyti apie naujus sprendimus, apie net naujų veislių uh, medžius, kuriais būtų galima apsodinti miškus, kad būtų galima lengviau e, kovoti su gaisrais. Ir noriu priminti, kad e, pagal BŽUP antrąjį ramstį yra numatyta parama e, miškininkystės priemonėms. Tad e, to neturėtume pamiršti mes kartu turėtume Europoje numatyti bendrą miškų draudimo sistemoje, panašią, kokia yra žemės ūkio e, ir ariamosios dirbamosios žemės e, srityje. Taip, miškai iš tikrųjų uh, miškai susijęs su tam tikrais aplinkosaugos e, poveikiu, bet kartu e, miškai turi ir tiesioginį ekonominį poveikį, turiu galvoje medienos produktus. Aplinkosaugos aspektas. Mes turėtume aiškiai kalbėti apie tai, kad nemažai e, dirbamo žemės naudojama žemės ūkio paskirčiai, tačiau uh, ateityje būtų galima mąstyti tokias dirbamas žemės paversti miškų plotais e, dėl ekonominių, socialinių, kitų priežasčių. Turėtume užtikrinti, kad e, tokios buvusios dirbamos žemės išliktų išliktų, e, išliktų geros, ger, gerose sąlygose, kad jos nebūtų eroduojamos. Labai ačiū. Toliau ponas Agnių. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes kalbam apie miškų tvarumą. Jungtinėje karalystėje yra medžių uosių, e, kurie daugiau nebetvarus, juos kamuoja uh, lygos, kurios atkeliavo iš Europos. Ir mm, plintant tai lygai, šios veislės rūšies medžiai tiesiog išnyks jungtiniai karalystėje. Aš matau, kaip nyksta medžiai mano paties ūkija, bet yra vilties. Aš e, suprantu, kad vartojant genetiškai modifikuotų organizmų technologiją, galima tuos uosius padaryti uh, atsparius lygai. Tad dabar pas mus e, tiesiog pasinaudojant mokslininkų pagalba būtų galima tiesiog apsaugoti mūsų tuos uosius. Tai e, Bet kaip tada, e, ar komisija tada spaudžiama tiesiog aplinkosaugos organizacijų, ar ji galėtų tiesiog ką nors padaryti, imtis veiksmų? Äh, Ponas Dorfman, labai gerai, kad äh, šiandien kalbame apie Europos miškus. Kalbame apie žemės ūkį, miškus, jų indėlį į bendrą žemės ūkio politiką į kovą su klimato kaita. Miškai ir miškų naudojimas vaidina svarbu vaidmenį. Bet miškams neskiriame tiek pat dėmesio, kiek, pavyzdžiui, žemės ūkiui. Negalėčiau pritarti, ta, tam, ką sakė kolega Hoisling dėl miškų naudojimo. Daugelį Europos vietų, kur e, prieiti yra sudėtingiau, pavyzdžiui, kalnuose nepakankamai išnaudojamas miškų potencialas. apie tuos miškus negalvojama. Ir e, kai norime kovoti su klimato kaita, tie miškai galėtų šioje srityje turėtų turėti didesnį įtaką. Kertant mišką, išskiriama uh, CO2. Anglės dvideginis išsiskiria, kai miškas yra naudojamas biokūrui, tai tada mm, CO2 išmetimai, e, tai, tai turi teigiamą įtaką mažinant CO2 išmetimus. Mano regione mediena jau seniai naudojama kaip biokūros Europos lėšomis skatinama biokūro gamyba, panaudojant antrojo ramščio lėšas per septynerius metus. Tai pakankamai plačiai buvo vystoma. noriu pasakyti štai ką. Jei turėsime miškų strategiją, jinai turėtų apimti visą e, šią sritį. Be to reiktų žinoti, kaip vyksta, kokia yra situacija visoje Europos Sąjungoje kad vystydami vieną regioną nepakenktume kitiem. Buvo kalbama apie tai, kad miškų gaisrai sunaikina labai daug miškų. Galbūt reiktų naudoti europinės lėšas kompensacijoms už gaisrų sunaikintus miškus. miškų gaisrai pietinėse ES valstybėse labai dažnai kyla dėl tyčinių padėgėjų veiksmų. To turėtume neužmiršti. Bet, na, kai kalbame apie europinių lėšų naudojimą, tai turime uh, suvokti, kad yra sričių, kuriuose tos lėšos neturėtų būti naudojamos, bet tokius miško gaisrus, ko gero, mm, jų padarytus mm, reiktų ne tiek stengtis kompensuoti tos nuostolius, kiek skirti lėšas prevencijai, kad tokie gaisrai nekiltų. Dėkui. Bene, grazie. Er... Dėkoju. Dabar Luis Kapulas. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijai už pristatymą. Pagalvokime taip pat ir apie praktinius e, dalykus. Šis dokumentas yra puikiai parengtas, gerai struktūruotas. Bet kaip praktiškai mums pavyks visus šiuos dalykus įgyvendinti? Yra mm, nuolatinis miškotvarkos, miškų komitetas, yra patariamasis miškininkystės komitetas, ir turėtume dirbti pasitekdami esamas struktūras. Yra kaimo plėt, plėtros programos, kuriem, e, kuriom skirti 5 milijardai eurų. Noriu paklausti, kaip planuojama finansuoti šią sritį ateityje, ar didžiausia lėšų dalį turės skirti valstybės narės, jei bus nauja europinė miškų strategija, ar e, tai nereiškia, kad valstybės narės turės nutraukti savo kaimo plėtros programas ar išliks senosios struktūros, ar viskas bus naujinama. Jei turėsime vieną europinę programą, tai kada ta naujoji strategija padės, pradės duoti apčiuopiamų rezultatų? Taip pat neužmirškime ir kaimo plėtros programų. Pirmininkas, dėkoju visiems kolegom už jūsų idėjas, už jūsų indėlį. Norėčiau priminti, kad mes neturime teisės parengti e, e, pranešimo e, šią temą savo iniciatyvą. Taigi, toks pranešimas bent jau šios kadencijos parlamente nebus rengiamas. Norėčiau padėkoti komisijai ir suteiksiu žodį komisijai, kad komisija apibendrintų ir išsakytų baigiamasias pastabas. Dėkui pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Tris dalykus norėčiau pabrėžti. Pirmiausia, miško gaisrai. šiuo klausimu diskutuojame nuo pat mūsų diskusijų pradžios, tai yra labai sudėtinga problema. Norėčiau pasakyti, kad kaimo plėtros programoje galima numatyti priemonės miškų gaisrų prevencijai ir miškų po gaisrų atsodinimui. svarbiausia, aišku, yra miško gaisrų prevencija. Nes miško gaisras ne tik sunaikina medžius, jis sunaikina visą bioįvairovę bio ir padaro kitokios žalos. ir komisijos tarnybos, ir valstybės narės bando rasti kelią, kaip šią problemą spręsti. Kaip sakiau, pristatydamas šią strategiją, miškų gaisrai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kuriuos strategija turėtų apimti. Kenkėjai ir lygos aišku suprantame situaciją, žinome, kokia problema e, kyla uosiams Junktinėje karalystėje. Ieškome būdų, kaip su lygomis kovoti. Ir apskritai mes e, lygų ir kenkėjų e, problemai strategijoje taip pat skiriame e, gerą, e, skiriame didelį dėmesį, atsižvelgiant aišku į mūsų galimybės. Čia buvo minima, kad miškininkysės strategija yra filosofinis klausimas. Jis nėra filosofinis klausimas, galbūt jum atrodo, kad tai nepakankamai konkretus dalykas, bet ši strategija siekia uh, apibendrinti diskusijas su valstybėmis narėmis, su, su interesuotomis pusėmis. Tos diskusijos vyko ir vyksta jau dviejus metus. Aš nemanau, kad ši strategija pasirodo per vėlai. Ne. Valstybės narės savo kaimo plėtros programuose galėjo jau įrašyti tam tikrus e, dalykus iš šios strategijos, nes žinojo, ko iš tos strategijos tikėtis. E, norėčiau padėkoti, kad išklausėte mūsų ir tikiuosi, kad parlamentas dar galės šį beitą nuveikti šioje srityje iki savo kadencijos pabaigos. Dėkoju. Dėkoju visiems kolegom. Dar kartą dėkoju komisijai. Dabar pereikime prie paskutinio mūsų darbo tvarkės punkto. Ir nevėluosime, ko gero, galėsime pakelti taurę kalėdų proga. O dabar bendrijos augalų veislių tarnybos pirmininkas pristatys bendrijos augalų veislių tarnybos darbą. Parlamentas šiame darbe nedalyvauja. Bent jau anksčiau nedalyvavo. O dabar yra naujas reglamento pasiūlymas, kuriame E, bendrijos augalų veislių tarnybai yra numatyti nauji uždaviniai. Labai nedaug Europos piliečių žino, kokia svarbi ši tarnyba ir jos atliekamas darbas yra. Tikimės, kad dabar situacija pasikeis Taip pat žinote, kad keičiasi ir agentūrų finansavimas sąjungoje. Taigi aš dabar suteiksiu žodį šios tarnybos pirmininkui, jisai mums pristatys situaciją. Prašom, žodis Martinui Ekvad. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkui, kad mane pakvietė į komitetą pristatyti šią temą. Kaip minėjote anksčiau, Europos parlamentas ir bendrijos augalų veislių tarnyba nebendravo labai glaudžiai. Aš parlamente esu pirmą kartą. Praktiškai mes, mūsų tarnyba, savo veiklą pirmą kartą parlamente pristato, nors mes buvome įkurti 95 metais. Mm, džiaugiuosi, kad galime dabar glaudžiau bendradarbiauti. Iki Lisabono sutarties įsigaliojimo nebuvo formalių priežasčių tam padaryti, o dabar mes turime augalų dauginamosios medžiagos reglamentą. Ir uh, E, parlamentas jau turės pateikti savo nuomonę dėl šio reglamento. Taip pat yra mūsų agentūra įsteigiantis reglamentas, kurio veikimas buvo įvertintas ir šis reglamentas taip pat bus peržiūrėtas ir parlamentas tikiuosi dalyvaus šioje procedūroje taip pat. Kaip pirmininkas jau minėjo, buvo atlikta studija dėl agentūrų, kurios pačios finansuoja savo veiklą. Ta studija labai gerai atskleidžia esamą situaciją. Mes džiaugiamės, kad parlamentas domisi šią situaciją. Ir šiandien aš galiu taip pat jūs šiek tiek informuoti apie tai, kokias paslaugas mūsų agentūra teikia piliečiam. Aišku, kad norint sėkmingai spręsti šio laikinėme pasaulyje kylančias problemas, turime nuolat atsinaujinti ir reaguoti į besikeičiančią situaciją, kalbant apie uh, didėjantį žemės gyventojų skaičių, augalų veislių. Sritis taip pat turi keistis, Reikia, kad turėtume tokius augalus, kurie galėtų aprūpinti maisto produktais vis didėjantį žemės gyventojų skaičių, kurie būtų atsparingi, atsparus kenkėjams, lygoms ir kuriuos būtų galima auginti tvariai. Šiandien buvo kalbama apie miškus, miškų e, veislės kurie mm, miškų medžių veislės, e, kurie būtų atsparus augalams, kenkėjams, lygoms. Noriu pasakyti, kad mum, mūsų agentūrai svarbiausias dalykas, svarbiausias rytis yra augalų apsauga. Mes norime, kad mūsų agentūra veiktų veiksmingai ir galėtų prisimti naujų uždavinių augalų veislių srityje. Aš uh, turiu 10 minučių savo prezentacijai arba šiek tiek daugiau. Pabandysiu um, pristatyti, um, kokia yra mūsų agentūros veikla, statistinius duomenis, kaip mes mm, save finansuojame, taip pat kokie nauji uždaviniai mūsų laukia ir pateiksiu apibendrinimus. Mūsų agentūra buvo sukurta tarybos reglamentų 94 metais. Intelektinės nusavybės teisės, mm, kurios suteikiamos pagal Europos sistemą, galioja visose 28 ES valstybėse narėse. Turiu galvoje augalų veislio apsaugos teisės. Yra nacionalinė augalų veislių teisė apsauga ir yra europinė. Ir veisėjas gali, augintojas gali pats pasirinkti, kokios apsaugos ar nacionalinės ar europinės jis nori. ES sistema atitinka UPOF 91 metų aktą, ES augalų veislių apsaugos sistema remiasi UPOF sistema, tai yra tarptautinė naujų augalų veislių apsaugos sąjunga. E, tai yra tokia kaip ir e, pasaulinio masto organizacija. ES sistema skirta apsaugoti intelektinę naujų augalų veislių nuosavybę. susijusi su tuo, kad visos veislės, ar jos saugomos ar ne, veisėjų gali būti naudojamos moksliniams tyrimams Taip pat e, yra numatomos tam tikros išimtis žemės ūkio srityje, kai ūkininkai gali saugomas veislės tam tikrom sąlygom esant naudoti savo ūkiuose. E, augalų veislės negali būti saugomos patentų. E, Ta numato Europos patentų konvencija ir ES direktyva dėl patentų ir biotehnologijos išradimų. Kalbant apie mūsų bendrijos augalų veislių tarnybą, mūsų misija yra skatinti inovacijas augalų veislių srityje, užtikrinant E, paraiškų dėl bendrijos e, augalų veislių teisių efektyvų tvarkymą už prieinamą kainą. Ir taip pat teikti politinę, politinės gairės ir paramą e, suinteresuotom pusėm įgyvendinant tas teisės. Mes esame Prancūzijoje ant žemėste agentūroje yra 45 darbuotojai iš 12 valstybių narių. Mūsų agentūra turi pirmininką ir vicepirmininką, kurį skiria taryba. Mes esame viena iš mažesnių ES agentūrų, turime administracinę tarybą, taip pat turime apeliacijų tarybą, klientai gali kreiptis į ją, jei nėra patenkinti tais sprendimais, kuriuos mes priimame ir jei e, apeliacijų taryba, apeliacijų valdyba ir jos sprendimai yra nepriimtini, e, mūsų klientams jie tada gali kreiptis į teisingumo teismą. Labai glaudžiai bendradarbiaujame su Europos komisijos Sanko generaliniu direktoratu, su parlamentu, kaip jau anksčiau minėjau, mūsų kol kas bendradarbiavimas nebuvo labai glaudus, labai aktyviai dirbame su tyrimų tarnybomis, kurios sprendžia, ar suteikti e, augalų veislių teisės ar ne. Mūsų administracinė taryba sudaryta iš ES valstybių narių, ES komisijos ir stebėtojų organizacijų. Tai yra mūsų tarnybos biudžetinė, biudžetinis padalinys ar, ar biudžetinė institucija. Kaip jau minėjau, kol kas parlamentas dėl mūsų biudžeto neturėjo jokio balso. Mes, kad, kad tyrimų tarnybos valstybėse narėse galėtų teikti, priimti paraiškas ir tvirtinti augalų veislės. Mes mm, reikalaujame, kad tos tarnybos atitiktų tam tikrus reikalavimus ir norime, kad veislė būtų išskirtinė, stabili. Ir šie reikalavimai taip pat taikomi ir žemės ūkio bei daržovių uh, E, srityje, kai prašoma leidimo pardavinėti tokius gaminius rinkoje. Kaip jau minėjau, mūsų organizacijoje yra 45 darbuotojai. Mes dirbame pasinaudodami valstybių narių tarnybomis. Taigi, tos tarnybos yra visoje Europos Sąjungoje, iš rytų į pietus, iš vakarų, iš, iš rytų į šiaurę iš šitų į vakarus, iš pietų į šiaurę. Nuo pat mūsų įkūrimo pradžios esame gavę maždaug 48 tūkstančius paraiškų, turime paraiškų teikimo sistemą internetu. Dabar maždaug 65 procentai visų paraiškų patenka internetu. Esame suteikę E, maždaug 36 tūkstančius veislių pavadinimus ir e, iš jų 21 500 vis dar yra auginamos. E, dirbame maždaug su 1800 įvairių rūšių. Tam reikia ir atitinkamos kvalifikacijos, kaip jūs turbūt suprantate. Matote šioje skaidrėje, e, kaip išskaidytos paraiškos pagal įvairius sektorius nuo mūsų darbo pradžios. E, dekoratyvinių augalų sektorius yra ko gero didžiausias sektorius, iš kurio mes gauname paraiškas, tai maždaug 60 procentų visų paraiškų žemės ūkio rūšis, maždaug 24 procentai daržovės, 12 maisto e, maistinių augalų rūšis 6 procentai. Ir noriu pasakyti, kad kasmet gaunamų paraiškų skaičius auga. Šiemet jau sumušėme rekordą, šioje skaitrėje mm, tai nesimato. Šiemet gausime daugiau kaip 3200 paraiškų suteikti e, pavadinimus naujoms veislėms, kurios buvo iš, iš, išaugintos. Čia matote, iš kokios šalies gauname tas paraiškas, iš kokios šalies tų paraiškų yra daugiausia. Matote, kad Niderlandai yra lyderis daugiausia paraiškų pas mus ateina iš Niderlandų, po to, Vokietija, e, po to Prancūzija, Vokietija, Danija. Tai yra šalis, iš kurių daugiausia paraiškų pateikiama. Gauname paraiškų ir ne iš ES valstybių narių, tai yra JAV, Šveicarija, Japonija, Australija. Maždaug 20 procentų visų mūsų uh, gaunamų paraiškų ateina iš ne ES valstybių narių, 80 procentų iš ES valstybių narių. O čia matote žemėlapyje, iš kur tos paraiškos pas mus patenka. Toks trumpas būtų mūsų veiklos pristatymas, dabar e, mūsų veiklos finansavimas, turint galvoje studiją, kurią komisija buvo užsakiusi. Studijoje buvo analizuojama, kaip nustatomi mokesčiai, kur eina biudžeto perviršis ir kaip yra tvirtinamas biudžeto įvykdymas. Noriu pasakyti, kad komisija nusprendžia, kokio dydžio mokesčius turi mokėti paraiškų teikėjai kartu su pateikiamomis paraiškomis. Komisijos sprendimas yra paremtas mūsų tarnybos administracinės valdybos pasiūlymų. Kaip jau minėjau, mūsų agentūra pati finansuoja savo veiklą. Iš vienos pusės tai yra e, gerai, bet iš kitos pusės turime derinti gan skirtingus tikslus. Pirmiausia, tai turime užtikrinti savo veiklos testinumą, turime uh, būti tikri, kad visą turėsime pakankamai lėšų savo veiklai, nes negalime nei komisijos, nei valstybių narių prašyti finansavimo. Taigi turime planuoti savo lėšas taip, kad jų niekad nepritrūktų. Iš kitos pusės negalime turėti ir per daug lėšų, taigi turime išlaikyti tam tikrą rezervą, bet jis turi būti protingas rezervas ir kartais mm, tą pusiausvyrą išlaikyti nebūna taip lengva. Kodėl? dėl to, kad mūsų agentūra reaguoja į situaciją. Metų pradžioje mes nežinome, kiek gausime per tuos metus paraiškų e, naujoms veislėms registruoti. E, ne, ne, negalima viską labai tiksliai prognozuoti. Mes turime, aišku, Mm, orientuotis į maždaug dviejų, penkerių metų laikotarpį, kad galėtume subalansuoti tinkamai savo biudžetą. Čia matote, kokius mokesčius mes imame e, pareiškėjai, patikdami paraišką moka 650 eurų, tikrinimo mokestis priklausomai nuo rūšies mm, siekia nuo 1200 iki 2000 eurų. Toliau yra administraciniai mokesčiai, e, tai yra jei e, ta rušis e, veislė, kurioje nors valstybė narėje jau yra ištirta, tai mes galime tą medžiagą remtis, tada mokamas mažesnis mokestis ir taip pat e, imamas 300 mokestis metinis mokestis, kuris bus mažinamas. Jis bus 250 eurų nuo 14 metų. Taigi mes norime, kad tas mūsų biudžeto rezervas ne, nebūtų per didelis. Per praėjusius keletą metų mes susirinkome daugiau lėšų negu kad mums reikia finansa, e, veiklai, maždaug 13 milijonų eurų. Ir turime, jeigu taip galima sakyti, e, biudžeto perviršį, kuris siekia bus pusantro milijono eurų. O šiemet tas perviršis bus maždaug pusę milijono eurų. Kitais metais, kai sumažės metiniai mokesčiai, tai mūsų biudžetas taps deficitinis. Bet mm, tai nieko baisaus, nes tas deficitas leis sumažinti mūsų mm, biudžeto rezervą, kadangi jame yra pakankamai daug lėšų ir dėl to 11 metais mes nusprendėme šiek tiek mažinti mokesčius, kad mūsų biudžeto rezervas nebūtų per daug didelis. Tai va, ir planuojame, kad, kad maždaug milijoną per metus, per ateinančius metus, nuo 14 iki 17, mm, maždaug po milijoną turėsime minuse ir taip galėsime subalansuoti savo biudžetinį rezervą, kad jis nebūtų per daug didelis. Taigi, kai turime per daug lėšų biudžete, kaip jau minėjau, mes mažiname mokesčius, administracinė taryba su tuo sutinka jie pritarė, mūsų siekia mažinti mokesčius. Noriu pasakyti, kad e, bendrijos lygio apsauga selekcininkui kainuotų pigiau negu kiekvienoje atskiroje valstybėje narėje užsitikrinti savo veislės apsaugą. Toliau mūsų e, darbą tikrina audito rūmai, e, kalbant apie biudžeto panaudojimo tvirtinimą. E, šią procedūrą atlieka nepriklausomas, nepriklausoma organizacija, kurią parenka administracinė taryba. Biudžeto tvirtinimas taip pat remiasi auditorumų nuomonė ir mes savo agentūroje taip pat turime ir vidaus kontrolę. Taigi, turint visą tai galvoje, mes galime padaryti išvadą, kad mūsų agentūra yra audituojama, vertinama ir jos darbas peržiūrimas daug labiau negu kitų ES institucijų Toliau, kokie nauji uždaviniai laukia mūsų agentūros, mes turime įsteigti ir mm, tvarkyti sąjungos veislių registrą. Dabar tą daro komisija, valstybės narės e, džiaugiasi, kad mes perimsime šitą vaidmenį. E, toliau e, tvarkysime taip pat tam tikrų rūšių įrašymą į sąrašą E, tokių, tokių prašymų įrašyti į sąrašą. Tvarkimų užsimsime. Dar tebe vyksta diskusijos su valstybėmis narėmis, kaip, kaip šis darbas vyks. Parlamentas irgi bus įtrauktas į šias diskusijas. Taip pat mes teikėme patarimus valstybėm narėm dėl veislių pavadinimų ir taip pat mes atliekame tų tyrimų tarnybų valstybėse narėse auditą. Kadangi per ateinančius metus bus peržiūrimas, per ateinančius keliarius metus bus peržiūrimas mūsų steigimo reglamentas, parlamentas tame darbe irgi dalyvaus. 2011 metais vyko sistemos vertinimas. Vertintojas padarė išvadą, kad sistema veikia gerai, kad visi, mm, visos suinteresuotos pusės yra patenkintos mm, tuo, kaip agentūra dirba ir nori išlaikyti tą pačią sistemą šiek tiek konkrečiai, kryptingai ją patobulinant. Taigi komisijos iniciatyva E, tam peržiūrėti yra nenumatyta anksčiau kaip 15 metais. Ir dar keletas baigiamųjų pastabų. Aš manau, kad mūsų tarnyba efektyviai veiksmingai dirba su pareiškėjais. E, tai yra, kad e, jie gali kreiptis ES tarnybą ir gauti savo veislės apsaugą europiniu mastu. Jam nebūtina eiti į nebūtina kreipti visų valstybių narių atitinkamas tarnybas. Tuo būdu mes sumažiname administracinę naštą nacionaliniam tarnybom. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis, taip pat ir techninių lygių. Mūsų nauji uždaviniai logiškai išplaukia iš mūsų veiklos, nes turime uh, 20 metų darbo patirtį, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis šioje srityje. Ir įsigaliojus naujam augalų daugiamnamosios medžiagos reglamentui, kaip jau minėjau, mes irgi įgausime naujų uždavinių. Tiek galėčiau pasakyti, o dabar esu pasirengęs atsakyti klausimus. Molto bene, grazie al presidente Ekvad. Ačiū. Ačiū ponui Ekvadui iš pristatymą. Ja, labai svarbu mums sužinoti naujausią informaciją apie tai, kaip dirba naujoji tarnyba. Uh, Ar būtų pastabų klausimų dėl pristatymo? Pona Jarai, prašom. Trumpai. Ačiū už pristatymą. Atkirpiau dėmesį į porą dalykų, kad tarnyba ne, save finansuos, gerai būtų, kad ir kitos agentūros save finansuotų galbūt ne Europos Sąjunga turėtų finansuoti, galbūt tai vertėtų pasiūlyti kaip verslo modelį, nes, aišku, tai būtų labai sveikinas pasiūlymas biudžeto komitete ateityje, bet e, galbūt per kitą kadenciją bus galima į tai pasigilinti, galbūt iš naujo bus galima aptarti bazinį reglamentą. Mes žinome, kad šioje srityje yra poro problemų, kurios iškėja reikia um, techninės ir mokslo pažangos siekti, tai svarbu, reikia tinkamai apsaugoti intelektinės nusavybės teisės, nes tarkim, nenorim, kad būtų gyvų organizmų e, patentai, tai yra strateginis klausimas, visą tai puikiai žinome. Taip pat e, yra kitas klausimas susijęs su e, techninė patentavimo procedūra, kaip tarkim tai būtų galima perkelti gyvam organizmui. E, čia bus reikalingos teisinės diskusijos, nenorime, kad suformuoto monopolijos, turime užtikrinti, kad e, kaimo vietovės klestėtų, e, visą tai reikia atsižvelgti ir kalbant apie Europos agentūrą, reikia, kad viskas veiktų e, racionalizuotai, nesudėtingai, tam reikia gero teisinio pagrindo, kad užtikrintumėm, kad pasiektumėm tinkamos pažangos, žinoma, reikia užtikrinti konkuravimą tarp skirtingų rinkų, nes, aišku, galima konkurencija ir tarp, dėl e, tarp tam tikrų politinių pareiškimų. Aišku, vietose jau matome pasiektą neblogą pažangą. Ir jeigu dirbsime parlamente ir per kitą kadenciją, čia kreipiuosi į visus kolegas, galbūt galėtumėm dirbti kartu. Tai bus gerai ir piliečiams, ir kaimo plėtrai. Ačiū. Toliau Džimas Nikolsonas. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti už pristatymą. Jis labai naudingas. Na ir didelę dalim galbūt mes ir nebuvom apie tai informuoti, apie tai, kas daroma. Tačiau į ką atkreipiau dėmesį iš to, kai jūs sakėte, kad e, žemės e, mažiau o žemės ūkio produkcijos turim pagaminti daugiau, kad išmaitytumėm daugiau žmogų, tai, e, tai iš tikrųjų didelis iššū, iššūkis bendra žemės ūkio politikai. Yra čia daug veiksnių e, klimato e, kaita, or, orai ir Matome, kad ir pernai buvo ir, ir sausrų, ir aišku, nuo to labai priklauso derlius. Ir aišku, nelabai mes ką daug galime padaryti su orais. Norėčiau e, pasiteirauti, ar jūs tenkina bendradarbiavimas su komisija parlamentų taryba, ar galbūt mes galime padaryti daugiau. Aš suprantu, kad jūs 10-metį įsteigti buvote ir jūs tai minėjote pristatymo metu e, komitete, ar galima kažką tai padaryti, kad geriau bendradarbiautume su jumis, nes, e, tarkim, jūs dirbate su naujų veislių kūrimu kurios galbūt bus geresnės, atsparesnės lygoms. Dirbate sritise susijusiuose su naujomis vilėm. Ar tai siejasi su genetiškai modifikuotais organizmais? Tarkim, panas Agniu anksčiau minėjo problemą su uosiais per ankstesnį pristatymą. Ar, ar jūs kreipiate dėmesį tom konkrečiom sritim? Nes e, dėl to e, yra nesutarimų ir šiame komitete, ir visoje Europoje, dėl to, kuria linkme įta. Tačiau problema niekur nedings. Tai klausimas išlieka, kaip tai spręsti ilguoju laikotarpiu, nes e, Europa negali likti vienintelė, kuri ne, nedirbtų šioje srityje. Ačiū, Džimai. Dabar ponas Kapulas Santos. Ir baigs ponas Herbertas. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti bendrijos augalų veislių tarnybos atstovų iš pristatymą. Buvo labai įdomu išgirsti apie jūsų darbą. Uh, nes apie tai daug nežinojau. Tikrai jūsų darbas svarbus. Sprendimai taikomi visom valstybėm narėm. Tai e, yra tam tikras supaprastinimas e, ūkio subjektams. Ačiū už pristatymą. Bene, grazie a tutti i colleghi. La parola per le conclusioni al Presidente. Prego. Ekvat. Labai ačiū visiems pasisakiusiems. Dabar vėl suteikiu žodį tarnybos pirmininkui. Labai ačiū už pasisakymus. Pradėsiu nuo klausimo susijusio su genetiškai modifikuotų organizmų naudojimu. Taip galiu pasakyti, laimiai mums netenka spręsti šio klausimo. Dabar tam, kad nuspręstume, ar reikėtų šiaip jau auginti ir pardavinėti GMO, GMO e, pagristus augalus, tai parlamentas ir, ir, ir kiti šiaip jau tuo klausimu užsijima, o mums šis klausimas yra neutralus. Jei augalai, jei atitinka, sakykime, GMO techninius reikalavimus tam tikrai veisliai, tai tada Taip, mes tiesiog suteikiam pavadinimą, o dėl to, ar pardavinėti tuo pagrindu išvestus augalus, jau sprendžia kitos institucijos. Dabar politinė situacija, e, apie kurią jūs kalbėjot e, Europoje, turint galvoje štai šitą padėtį, tai labai nedaug vis dėlto GMO, e, kurie pardavinėjami daug, mažiau negu šimtas paraiškų paduodama susijusių su GMO ir mažiau negu dešimčiai atvejų išduodami leidimai. Ir nors ir apsaugota, apsaugota veislė, bet vis dėlto pardavinėti negalima, taip dėl to. Tad, kaip jau sakiau, tikrai laimė, kad tokia situacija ir tikiuosi, kad e, e, tuo, tai, tuo ateityje užsimsim. Toliau, dėl bendradarbiavimo tarp institucijų Aš trumpai užsiminiau, kalbėdamas apie tarnybą, minėjau, kad mes iš tikrųjų labai, labai glaudžiai bendradarbiaujam kasdien komis, su komisijos e, generaliniu Sanko, vartotojų sveikatos e, direktoratu. Mes tikrai dirbam su jais labai glaudžiai įvairiais klausimais susijusiais su mūsų kūruojamas rytim bet netiek e, glaudžiai dirbam su Europos parlamentu ar taryba, o klausimas buvo, ar glaudžiau galėtume dirbti, tai atsakysiu, taip, galėtume keistis informaciją tarp, e, tarp mūsų ir parlamento bei tarybos. Tikrai mes labai mielai galėtume pakalbėti įvairiais klausimais, kurie jūs domintų. Aišku, galėtume kartu dalyvauti, kai jums teks e, priimti sprendimus, e, leidžiant teisės aktus ateityje. Tad manyčiau, tikrai galėtume taip daryti ir tikiuosi glaudesnio bendradarbiavimo su parlamentu ir taryba ateityje. Pirmininkas, labai ačiū, dar kartą labai ačiū visiems kolegoms. Tad tokiu būdu mes jau priartėjom prie komiteto posėdžio pabaigos. Ir dabar man belieka jūs pakviesti tik tai kartu, pakviesti visus asistentus ir visus tiesiog e, atšvesti, atšvesti artėjančias kalėgas, e, kalėdas ir noriu palinkėti linksmų kalėdų iki sustikimo per kitą posėdį. Nach Vatikan gibt es Unfug eher.